tenka valstybėms narėms remiant šį sektorių. Bet to mums reikia taip pat padaryti kažką, kad Europoje pagaminti plieno produktai būtų uh, konkurencingi. Dėkuoju, dabar posėdis yra sustabdomas iki 15 valandos.